Good morning, colleagues. Labas rytas, kolegos. Sveiki susirinkę iš šios klausimus. Abiejų pirmininkų vardu Vilijos Blinkinavičiūtės, moterų reikalų komiteto ir mano vardu sveikinu visus. Šiandien turime galimybę abiejų komitetų nariams išklausyti ekspertų nuomonės dėl direktyvos dėl Europos apsaugos orderio gyvendinimo. Tai yra labai svarbus teisės aktas abiem mūsų komitetams ir, aišku, Europos piliečiams. Kaip žinote, direktyva nustato mechanizmą tarpusavę pripažinimui išduotoms apsaugos priemonėms baudžiamosiose bylose. Direktyvos nuostatos turėjo būti gyvendintos e, nacionalinė teisė nuo 15 metų sausio 11 dienos praėjus beveik trims, trims metams e, vis daugiau nerimaujama dėl šio orderio efektyvumo. Duomenys rodo, kad kol kas išduoti tik tai septyni orderiai ir tai kelia didelį nerimą. Be abejo, kad apie tai bus kalbama čia šiandien, apie tai kalbės turbūt ir e, pirmininkė Vilija skirtingos e, nacionalinės sistemos ir teisės aktai dėl aps, aukų apsaugos valstybės narėse, priemonės sudėtingumas ir bendradarbiavimo ligmuo tarp valstybių narių yra tik tai kelios iš priežasčių, kurios e, išryškina EPRS vertinimas, kuris taip pat šiandien bus pristatytas. Dėl to taip ribotai naudojamas šis, šis apsaugos orderis. Turime galimybę išklausyti ekspertų nuomonės, o tai pasinaudos e, rengiant mūsų pranešimą pagal 55 taisyklę įrengs <clears throat> tai pranešėjai iš abiejų komitetų. Na, o dabar tiek mano įžangos. Ir e, dabar man malonu perduoti pirmininkavimą pirmininkiai Blinkievičiūtėjai, moterų reikalų komiteto pirmininkiai. Labai ačiū. Pana Marais, e, noriu pasveikinti vis, visus abiejų komitetų narius. Šie bendri posėdžiai tampa gerų įpračių dėl to, kad yra daug bendrų dokumentų, kurias, su kuriais dirbame ir dėl to, kad yra geras tarpusavio supratimas ir geri darbiniai santykiai tarp mūsų abiejų komitetų. Moterims Europos apsaugos orderis buvo logiškas žingsnis taikant nacionalinės apsaugos priemonės valstybės narėse. Pagal tarybos vertinimą iki direktyvos patvirtinimo buvo vertinama, kad 2010 metais daugiau kaip šimtas tūkstančių moterų gyvenančių ES turėjo apsaugos priemonės susijusios su smurtu lyties pagrindu. Tai reiškia, kad nemaža dalis moteris, moterų potencialiai galėjo pasinaudoti Europos apsaugos orderių, jeigu jos kelia, ruošis keliauti, persikėlė į kitą ES šalį ar keliavo nuolatos reguliariai ar nereguliariai. Bet pagal tyrimo, kuris bus pristatytas e, šį klausimą rezultatus, Tik septyni apsaugos orderiai buvo išduoti. Šis skaičius stebina ir aš esu įstiknusi, kad ir tyrimas, ir klausimas padės paaiškinti, kodėl taip yra. Ir aš tikiuosi, kad tyrimas, klausimas ir, komit, ir pranešimas, kurį rengia mūsų komitetai, ap, parodys, kokia yra situacija su apsaugos orderiu ir pateiks rekomendacijas, kaip jį pagerinti. Na ir e, pirmieji kalbėtojai bus mūsų pranešėjas, ponė Siraja Post ir ponė Jimenez Beseril. Taigi pirmiausia, ponė Siraja Post, prašom jums penkias minutės. Thank you, Madam Chair, and good morning. Ačiū, ponė pirmininkė, labas rytas, gerbiami pirmininkai, kolegos. Ekspertai. Manau, kad šis pranešimas ir šis klausimas yra labai svarbus mums sprendžiant problemą, kuri yra gėdinga. Nes apsaugos orderis skirtas m, mm, tam tikriems asmenims, bet koks, pasikės, bet, bet koks smurto uh, be kokias smurto apraiška yra pasikesinimas į žmogaus orumą ir nuo tokių atvejų reikia žmonės apsaugoti. Stinga tinkamos apsaugos mūsų piliečiams, kalbu apie smurtą prieš asmenis, valstybės nesugeba įgyvendinti savo e, įsipareigojimų žmogaus teisų srityje. Nu, nors žinome, kad iš kelių studijų, kad psichologinis ir seksualinis smurtas ypač m, mm, veikia moteris, nuo, nuo jo nukenčia moteris, vis dėlto šis smurtas yra banalizuojamas. Reikia nedviprasmiškai pasmerkti tuos viešosius asmenys, kurie trivializuoja e, e smurtą lities pagrindų ir ieško e, atpirkimo žių. Turime ypač rūpinti aukomis ir užtikrinti, kad pasiekti, kad e, smurto, apie smurto atvejus būtų pranešama atsakingoms institucijoms ir būtų pasitelkiami apsaugos orderiai. O dėl E, apsaugos orderių mus stulbina tai, kad tik septyni orderiai išduoti valstybių narių po to, kai įsigaliojo 2015 e, sausio mėnesio terminas. Tai aiškiai atskleidžia, kad mūsų piliečiai ir visos organizacijos dirbančios su aukomis nežino apie tokio e, įrankio egzistavimą. Todėl valstybės turi pradėti renkti mokymus apie Europos apsaugos orderį skirtą e, teisėsaugos pareigūnams bei e, aukoms. Ir pradėti tai dabar. Girdėjome iš komisijos ir kai kurių e, ekspertų pasisakymų, kad Europos apsaugos orderį kaip priemonę sunku panaudoti dėl to, kad skiriasi valstybių narių įsigalėjusi praktika ir dėl to tai yra sudėtinga. Taip, gali būti, kad tai tiesa, Tačiau per ilgą ES istoriją daugybė aspektų buvo sudėtingi, bet vis dėlto mes daug pasiekėme, nes mes norėjome daugiau pasiekti. Todėl pabandykime prisimti atsakomybę piliečių atžvilgių, užtikrinant žmogaus orumą, sutelkime pastangas ir nebejoju, kad taip mes įveiksime visus sunkumus. Turime savo priminti, koks, kokie tikslai nustatyti mūsų sutartyse ir Stambulo konvencijoje. Kovoti su visų rūšių smurtu ir pripažinti, kad svarbiausias bet kokios visuomenės gyvenimo saugumo aspektas yra ne, ne, ne tik sienų ar institucijų apsauga, bet asmens neliečiamumo ir asmens laisvė apsauga kiekvieno žmogaus. Todėl turime užtikrinti, kad Europos saugumo darbo tvarkėje būtų vienas iš prioritetų, tai asmens saugumo užtikrinimas ir visų piliečių apsauga nuo smurto iš kito asmens. Reikia, kad komisija e, atsidėtų šiai užduočiai, nes kol kas nesulaukėme informacijos apie e, tai, kaip komisija atlieka savo kaip sutarčių sergėtojos vaidmenį čia. Tuo ir baigsiu ir dabar nekantri lauksiu ekspertų pasisakymų šią temą. Ačiū. Much, Ačiū, ponė Saraja Post. Ir dabar žodis kitai pranešėjai, ponė Jimenės Beseril. Ačiū. Ačiū. Gerbėmi pirmininkai, norėčiau pasisveikinti su visais čia šiandien dalyvaujančiais, e, kurie kalba apie Europos apsaugos orderį. E, kai Mm, norėčiau pritarti Sorajos žodžiams, komentuojant šį e, orderį. Aš prisimenu, kuomet buvo pristatytas šis pasiūlymas tarybos vardu, pirmininkaujant Ispanijai, ir pamenu, kad šis pasiūlymas buvo sutiktas džiaugsmingai, visi sutarė, kad tai yra būtinybė Europoje sukurti Europos e, apsaugos orderį. Šis apsaugos instrumentas buvo būtinas, kad, bū, kad atsirastų dinamiškas mechanizmas, kad viskas turėjo e, būti nebiurokratiška, nes, kaip sakėme, ne kartą e, mąstydami apie aukas, ypač e, lytinio smurto aukas, norėjome kažko, kas būtų panaudojama padėti bet kokiai aukai. Ir būtent jeigu auka iš, išvykdavo į kitą šalį, išvyksta į kitą šalį, atsiranda šalia, kurios kalbos nežino, bėgdama nuo agresoriaus. E, būtent tam, to, tokiams aplinkybėms ir buvo numatyta ši priemonė. Ir Europos apsaugos orderis parengtas pagal Stoholmo programą, e, įgyvendinant laisvės saugu ir saugumo erdvę. Šis orderis nė, nėra siekis užtikrinti nacionalinių įstatymų konvergenciją, bet užtikrinti teisminę apsaugą. Tačiau dabar konstatuojame, kad šis mechanizmas nepasiteisino, kai buvo pristatyta ši direktyva E, kokie minimalus reikalavimai buvo e, keliami, kad asmo turi gyventi vienoje iš ES šalių ir turi teisę tikėtis apsaugos pagal šį e, Europos apsaugos orderį nuo lytinio smurto. Tačiau mums nepavyko nes mm, turi, nu, buvo numatyta, kad pagal tą orderį e, asmuo turi galimybę keliauti. Ir tik septyni tokie orderiai išduoti. Yra daugybė nacionalinių apsaugos orderių ir tik tai vos keli Europos apsaugos orderiai. Tai rodo, kad ta priemonė nepasiteisino. 1200 asmenų, atsiprašau, 1000 asmenų yra paprašę tarp valstybinės apsaugos Europoje. Tačiau atrodo, kad sistema neveikia ir šį rytą apie tai kalbame, bandydami išsiaiškinti, kas negerai. Yra daugybė priežasčių, kodėl tai nepasiteisino. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalise e, smurtas lyties pagrindu yra traktuojamas kaip baudžiamasis nusikaltimas, kitose šalise e, tokie nusižengimai nagrinėjami pagal civilinį kodeksą. Žinoma, dėl tos padėtis yra sudėtinga ir orderiai išduodami tokiais atvejais yra skirtingi valstybėse narėse, o tie, kurie e, praktiškai turi taikyti tuos orderius, yra išsakę nuomonę, kad Europos ar, e, apsaugos orderį taikyti yra sudėtinga. Ir būt, tai viena iš priežasčių, kodėl dėlsiama plačiau gyvendinti šį orderį. Taigi civilinės teisės nuostatos, baudžiamosios teisės nuostatos, o Europos. E, šių Europos parlamento teisės tarnyba atliko tyrimą ir išsiaiškino, kad svarbiausia kliūtis tai informacijos stygius. E, buvo išduoti keli tokie orderiai, tačiau žmonės pasirodo neturi informacijos. Taigi, kaip sakiau, atlikta apžvalga, norėčiau padėkoti už ją ir, ir išvada. Ta, kad nėra centrinio tokių orderių registro, sunku sekti, kas vyksta. Be to, pats instrumentas yra sudėtingas ir todėl nacionalinėms institucijoms sunku įgyvendinti direktyvą. Be to, aukoms sunku tiksliai susigaudyti, apie ką čia eina kalba. Taip pat nėra atskirų nuostatų dėl pažeidžiamų asmenų apsaugos. Yra didžiulė spraga mokymuose parengime nacionalinių institucijų darbuotojų. E, nėra žinių apie tai, kaip gyvendinti Europos apsaugos orderį kiekvienoje šalyje, nėra koordinavimo tarp valstybių narių. E, aukoms neužtikrinamos vertimo paslaugos, tai tikrai labai svarbu, kalbant apie tarp valstybinę apsaugą. Ką galima būtų nuveikti, užtikrinant didesnę aukų apsaugą? Kaip jau sakiau, e, praėjusios kadencijos parlamente rengiau pranešimą dėl direktyvos, e, dėl auk, nusikaltimų aukų apsaugos ši direktyva galėtų pagerinti Europos apsaugos orderio įgyvendinimą, nes visas pateiktas pasiūlymas turėjo būti priemonių rinkinys. Mes matome, kurios dalis buvo geros to pasiūlymo ir kur reikia kai ką tobulinti. Aukų teisų direktyva susijusi su Budapešto uh, pasiūlymais. Ten yra daug e, aspektų, kurie pagerino situaciją. Pavyzdžiui, teisė būti suprastam ir suprasti, teisė dalyvauti, teisė dalyvauti e, teisminėme procese, teisė į advokato paslaugas. Deja, Europos apsaugos orderis nėra įtrauktas į šį sąrašą, tačiau yra kai kurių sričių, kuriuose aukų uh, aps, teisų direktyva pagerino aukų padėtį, jeigu tinkamai gyvendintume Europos e, apsaugos orderį, situacija tikrai pagerėtų, bent jau galbūt plačiau taikomas šis orderis. Tik tai keturi orderiai išduoti Ispanijoje, du Vokietijoje ir vienas Italijoje. Nė viena kita šalis neišdavė tokio orderio. Turime būti sąžiningi, gerbiami pirmininkai. Galbūt pradėti skambinti pavojaus varpais, nes e, kai nes šie orderiai nėra išduodami. Septintasis atvejais yra tikrai nepaprastas nežiūrinti tai, kad buvo daug prašymų, raginimų, kažkas čia yra ne taip. Ir jau beveik baigiu. Būtų galima uh, užtikrinti, siekti geresnio Stambulo konvencijos taikymo visose šalise. Europos parlamentas šiais metais uh, parengė pranešimą dėl Stambulo konvencijos, preliminarų pranešimą ir dėl ES pris, ES prisijungimas prie šios konvencijos užtikrintų nuoseklų pagrindą kovai su smurtu prieš moteris. Ir žinoma, tai būtų labai naudinga ir e, Europos apsaugos orderio kontekste. Turime nepamiršti, kad apsaugos orderiai yra nevienodi valstybėse narėse. Kai kuriuose numatyta labai gera apsauga e, moteriams, kurios tampa e, litinio smurto auka kitose požiūris yra kitoks. Nežinau, ar situacija pagerėjo po to, kai paskutinį kartą ją domėjomės, tačiau turime vėl ją pasidomėti, nes problema paaiškinama ne tik Europos apsaugos orderio situacija, bet taip pat ir padėtimi valstybėse narėse ir tuo, kokie apsaugos orderiai jose egzistuoja. Tikrai laukiu nekantriai e, ekspertų pasisakymų, nes ir, ir Soraja, ir aš norime, kad tai būtų geriausia prieinama priemonė. Ačiū, pirmininkė. Ačiū dviems e, bendra pranešėjams, Sorai Post ir e, Teresui Besarėl pristatė problemas susijusius su Europos apsaugos orderiu Teresa Beserel minėjo, kad dabar būtų įdomu išgirsti ekspertų nuomonį, ypač tų, kurie susijęs su e, Europos parlamento tyrimų tarnyba. E, turime du ekspertus ir jie pristatys dabar savo išvadas. Jų pasisakymams yra numatyta 20 minučių iš viso, taigi kiekvienam po 10 minučių. E, Sveiki atvykę ir prašau pristatyti savo išvadas e, komitetų nariams. Ačiū, labas rytas. Laura Roman ir aš e, esame Taragonos universiteto mokslininkės ir mes nagrinėjome 2000 1199 ES direktyvą. Atlikome atitinkamą tyrimą, kurio sakė ponė e, Perės. Dėkojame už pasitikėjimą. Mes e, Pirmiausiai e, noriu pristatyti mūsų tyrimo struktūrą, dar su keletą žodžių apie Europos apsaugos orderį. Su juo susijusios nuostatos yra pakankamai sveitingas, aš pamėginsiu jas paprašiau pristatyti, o mano kolegė po to pristatys tyrimo bendruosius rezultatus. Jau buvo minėta, kad atskirose valstybėse narėse ir jų Vidaus teisinėje sistemoje yra numatytos skirtingos aukų apsaugos priemonės. Tomis apsaugos priemonėmis galima pasinaudoti, kad būtų galima daryti tam tikrą spaudimą nusikaltėliams, pavyzdžiui, suteikiant aukoms nauti leidimą gyventi, yra ir kitokių priemonių, taip pat skirtingos institucijos už šias priemonės yra atsakingos tiek prieš, tiek po teismo proceso. Šiandien būtų galima visas priemonės suskirstyti į tris grupės. Dabar aš kalbu apie valstybių narių vidaus priemonės. Tai yra e, priemonės susijusios su civilinė teisė, kurios taikomos šeimų išsiskirimo atvejais, e, taip pat baudžiamosios priemonės, kurios nustato teismai, sankcijos arba privalomosios. E, prievartinės priemonės arba tam tikros sąlygos, e, kurios yra nustatomos siekiant e, apsaugoti aukas prasidėjus teismo procesams ir tam tikros skubos priemonės arba būtinosios priemonės. Ir tai yra jau daugiausiai policijos struktūrų nustatomos ir pritaikomos priemonės, kuomet policija atvyksta į įvykio vietą ir bando betarpiškai apsaugoti auką nuo nusikaltelio. Ir tos priemonės, jų galiojimo laikas yra ribotas ir jos, joms direktyvoje skirima mažiausiai dėmesio. Remiantis šiomis skirtingomis priemonėmis, kurios taikomas valstybėse narėse, ES yra nustačiusi tam tikras taisyklės, teisinės normas tam, kad būtų galima geriau apsaugoti aukas, jeigu jos iš vienos valstybės narės persikelia į kitą. Šios priemonės daugiausiai grindžiamas mm, bendradarbiavimu teisės saugos srityje ir joms reikia abipusio pripažinimo teisingumo sistemų bendravimas atrodo taip, kad skirtingose valstybės narėse egzistuoja dvi skirtingos institucijos. Viena išduoda Europos apsaugos orderį ir tas orderis galioja e, visoje ES teritorijoje. Tai reiškia kiekvienoje valstybėje narėje. Ir būtent tai ir yra Europos apsaugos orderio esmė ir e, būtent e, apsaugos orderis e, ir apibrėžia bendrabiavimo mechanizmą teisingumo srityje. Apie detalės pakalbėsiu vėliau. Na, kokios yra kitos numatytos taisyklės ir reikalavimai. Jos yra susijusios daugiausiai su direktyvos nuostatų įgyvendinimu Teisingumo teismas priėmė du pagrindų nutarimus susijusius su kontrolės ir stebėsinos e, priemonėmis, e, taip pat e, bausmės paskirimas atidedant jos vykdymą. Ir 2013 606 reglamentas jo esmė taip pat yra abipusis pripažinimas. E, tai yra su Europos apsaugos orderiu susijusios baudžiamosios priemonės, o civilinės teisės priemonės yra susijusios su pačiu reglamento mechanizmu ir atitinkamu pažymų išdavimu. Taip pat e, dabar reikia pakalbėti apie aukų teisės, ponė Beserel. Uh, apie tai jau užsiemė. Čia mes turime bendrą e, Europos apsaugos orderio direktyvos ir e, aukų teisų direktyvos nuostatų išaiškinimą. Taigi, kas yra Europos apsaugos orderis? Tam, kad būtų užduotas šis orderis, asmeniui gyvenčiam valstybė narėje turi, turi kilti tam tikra grėsmė ar pavojus ir e, teisės saugos institucija, siekdama jį apsaugoti, privalo to asmens atveju atžvilgių pritaikyti atitinkamas apsaugos priemonės. Ir jeigu tas asmo išvyksta gyventi į kitą valstybę narę, tuomet uh, Jeigu mes kalbame apie e, baudžiamąją bylą, tai tuomet galioja direktyvos nuostatos, jeigu kalbame apie apsaugos priemonės, e, kurios grindžiamos civilinės teisės nuostatomis, e, tuomet galioja reglamento nuostatos. Čia aš norėčiau šiek kiek išsameu pristatyti tarpusavio sąsajas e, tarp direktyvos ir pagrindų nutarimų. Jeigu auka persikelia iš vienos šalies į kitą, tuomet galioja pagrindų nutarimai, o ne direktyva. Apsaugos orderio priemonės yra tokia atveju taikomos ne aukai, o nusikalteliui. Jeigu auka persikelia iš e, tos šalies, e, kurioje buvo vyktas nusikaltimas į kitą ir nusikaltelis vyksta kartu, tuomet galioja reglamentas, o ne direktyva. Jeigu nusikaltelis persikelia iš vienos šalies į kitą, tuomet reikia vadovautis. Uh, nusikaltelio atžvilgių pagrindų e, nutarimo nuostatomis, o aukos atžvilgių yra e, taikomas nuostatos susijusios su Europos apsaugos orderiu. Na, iš tiesų viskas skamba pakankamai svetingai, tačiau europinė teisė ir yra pakankamai svetingas dalykas. O valstybės narėšiai viduje galioja jų atitinkamos teisinės nuostatos ir <clears throat> pagal Europos apsaugos orderį yra taikomos tik tai šios trys apsaugos priemonės. Tai yra galimybė prisartinti prie aukos tam tikroje vietoje, kontaktą palaikymas su auka arba e, draudimas. E, draudimas e, prieartėti per tam tikrą atstumą ir draudimas lankytis tam tikrose vietose, kuriuose lankosi auka. Taigi, jeigu auka išvyksta iš vienos šalies į kitą, pagal Europos apsaugos orderį yra taikoma viena iš šių priemonių arba visos trys. Tam, kad šias priemonės būtų galima pritaikyti, būtina tinkamai identifikuoti nusikaltelį. Dažniausiai šios priemonės yra taikomos mm, smurto artimoje aplinkoje aukoms arba būtinio smurto aukoms. Taigi šios trys priemonės yra numatytos tiek direktyvoje, tiek reglamente, tiek abiejose pagrindų nutarimuose, kuriuos minėjau. E, ir kalbama tose dokumentuose tik apie šias tris priemonės, jokios kitos nėra minimos. Dabar apie procedūrą susijusią su Europos apsaugos orderiu. Taigi tam, kad jį būtų galima išduoti, reikalingos pirmiausiai vidaus apsaugos priemonės orderis priklauso pirmiausiai nuo valstybės narėse galiojančių teisės aktų ir orderis išduodamas vadovaujantis išduodančio šalies vidaus teisė. Tai reiškia, kad apsaugos orderio išdavimas visiškai priklauso nuo išduodančios valstybės uh, teisės, teisinių normų. Ir dar kad noriu pasakyti, kad išduodant orderį vadovavimas ne identiškais teisės aktais, o atskirų valstybių narių arba išduodančios valstybės narės galiojančia teisės sistema. Tačiau auka turi paprašyti uh, kad jai būtų suteikta arba užtikrinta apsauga ES mastu, tai yra, kad būtų išduotas Europos apsaugos orderis, jeigu e, tretieji asmenys gali e, kitokių apsaugos priemonių paprašyti tam aukos atžvilgių, tai Europos apsaugos orderis gali būti išduotas tik pačiai aukai paprašius. Išduodant Europos apsaugos orderį, auka neprivalo fiziškai dalyvauti prašymo svarstymą, e, tačiau vis tiek yra atsižvelgiama į grėsmės pobūdį ir mastą. Pavyzdžiui, Įsivaizduokime, kad moteris gyvena e, tam tikroje e, nusikaltėlių nežinomoje vietoje šalyje A. Dėl asmeninių priežasčių auka nusprendžia grįžti į savo kilmės šalį ir tokiu būdu jie kyla grėsmė, kad nusikaltelis ją suras. Ir jeigu nusikaltelis yra iš tos pačios šalies, tai jisai gali gauti informaciją apie aukos buvimo vietą, jei grįžus į savo kilmės šalį, taigi grėsmė aukai padidėja ir tą informaciją galima įvertinti tik tai surengus atitinkamą klausimą ir prašymo nagrinėjimą. Tačiau išdavus apsaugos orderį būtina apie tai pranešti ir nusikalteliui. Tai reiškia, kad nusikaltelis gauna informaciją apie tai, kad auka išvyksta iš šalies. O tokiu būdu, kad taip pat yra aukos apsaugos laipsnis sumažėja, nes nusikaltelis yra informuojamas apie tai, kad auka išvyksta iš šalies. Taigi e, labai svarbus šiame kontekste yra Europos apsaugos orderio išdavimo greitis. Kalbant apie procedūrą, įgyvendinant direktyvos nuostatas, e, galima pasitelkti įvairias galimybės ir įvairius terminus išduodant apsaugos orderį, kurių būtina laikytis ir e, kur būtina laikytis e, užtikrinant apsaugos priemonės. Ir čia turi ne tik teismai, tačiau ir kitos administracinės struktūros dirbti pakankamai greitai ir veiksmingai. Ir kartais e, tie informaciniai kanalai apie kuriuos perdodama informacija apie išduotą Europos apsaugos orderį, nėra visiškai aiškiai nustatyti. Komet orderis yra išduodamas, tai, kaip minėjau, jis išduodamas vadovaujantis išduodančios šalies teisės normomis. Tačiau būtina palaikyti nuolatinį kontaktą tarp uh, orderį išdavusios šalies e, tarnybų institucijų ir e, tos šalies institucijų, kurioje orderio išdavimas galioja. Nes būtina e, užtikrinti, kad būtų vykdomos ir garantuojamos apsauginės priemonės. Tačiau tos apsaugos priemonės yra jau įgyvendinamos ir užtikrinamos vadovaujantis e, e, orderį gavusios šalies teisinė sistema ir teisės normomis. Ir apibendrinamas galiu pasakyti, kad Europos apsaugos orderis turi savo privalumų ir trūkumų, kurie e, priklauso nuo kiekvienos valstybės narės vidaus teisinės sistemos, kadangi teisinės sistemos nėra homogeniškos, nėra suderintos. Dėl to kyla daugiausiai sunkumų. Dabar steiksiu žodį kolegijai, kuri dabar pristatys patį tyrimą ir konkrečius jo rezultatus. Labas rytas. Tyrimas, kurį mes atlikome, bando įvertinti e, Europos apsaugos orderio veiksmingumą. Paskutinį kartą mes mūsų paprašyta buvo tai padaryti kovo mėnesį, mes baigėme tyrimą Liepos mėnesį. Pradėjome nuo esamos teisinės sistemos vertinimo. Čia reikia pabrėžti tuos tris e, teisėkuros lygmenys, kuriuos reikėjo vertinti. Pirmiausia, e, direktyvos nuostatos, kaip čia buvo sakyta, iš esmės direktyva numato išdavimo ir e, gyvendimo procedūrą apsaugos orderiams po to mes e, panalizavome valstybių narių perkelimo įstatymus visos valstybės narės. E, turėjo tai padaryti. Kiekvienos valstybės narės teisės aktai dėl apsaugos priemonių pagal jų e, nacionalią teisę taip pat buvo įvertintos. Aš detaliai apie tai nekalbėsiu, bet mes jau pabrėžėme, kad Svarbiausia teisės e, e, teisės aktų charakteristika yra skirtumai tarp valstybių narių. Mūsų tyrimas buvo skirtas visam tam išanalizuoti. Mes nu, panaudojame DAFNE programą tą darydami ir atnaujiname informaciją, įvertiname tai, kas įvyko nuo 15 metų sausio mėnesio, kuomet įsigaliojo e, apsaugos orderio direktyva iki šiandien. Taigi mes atlikome apžvalgą, apklausą, išsintinėjome klausimyną su 28 klausimais visos, visoms valstybėms narėms. Iš esmės institucijoms, kurios yra pavaldžios Teisingumo ministerijoms ar Europos reikalų ministerijoms. E, gavome 19 užpildytų klausimynų ir rezimuojant tai, kokius atsakymus gavome, e, rezimuoti visą tai buvo gana sunku, nes negavome pilnos informacijos, e, su kuo kontaktuoti valstybės narėse, neturime jokio savado, su kokiamis institucijoms reikėtų uh, kalbėtis, jeigu ieško informacijos dėl apsaugos orderio. Taigi pirmiausia buvo sunku susisiekti su atitinkamomis institucijomis, trūksta patikimų kontaktinių duomenų. Taip pat nėra apsaugos orderių registro ar šalių lygmenių ar ES lygmenių. Tai buvo dar viena identifikuota problema. Todėl minint šį septynių apsaugos orderių skaičių, reikia būti šiek tiek atsargiems, nes tas skaičius, e, septyni apsaugos orderiai išduoti per šį laiką, gali būti e, negalutinis skaičius, nes galbūt mes nesužinojame apie kai kuriuos orderius, kurie buvo išduoti vienoje ar kitoje valstybėje narėje, tačiau atrodo akivaizdu, kad kaip sakė pranešėjos, šis skaičius yra stebinančiai mažas. Tikrai situacija yra sukrešianti per tuos dviejus metus. Tikrai buvo nužud... E, persikėlus iš vienos, vienos valstybės narės į kitą ir vis tiek buvo nužudytos. Galbūt jos nepaprašė apsaugos ordinerio pripažinimo, nors tai turėjo įvykti automatiškai 2010 metais šimtas tūkstančių moterų Europos Sąjungoje e, turėjo apsaugos priemonės, vien Ispanijoje per 17 metų 3 mėnesius 9500 apsaugos priemonių buvo paskirta ir 28 procentai e, tų prašymų buvo pateikti ne ispanių moterų, tai yra užsieniečių. Taigi tai atrodo akivaizdu, kad tai yra aukų, kurios keliauja į kitas ES e, šalis ir nepaprašo Europos apsaugos orderio. Taigi, atsižvelgiant į šios skaičius ir atsakymus, kuriuos gavome į mūsų klausimyną, yra tam tikrų idėjų, kurios gali leisti padaryti išvadas dėl Europos apsaugos orderių ir ateities scenarijų jau sakėme, kad dažniausiai pasteikantis smurtas, kurio atvejais išduodamas apsaugos orderis, yra smurtas lyties pagrindų ir būtent e, smurtas namuose. Čia buvo paaiškina, kad ne tiek iki šiol, bet ateityje bus galima parašyti apsaugos orderio, jeigu prie jūsų priekabiaujama arba E, jeigu esate kontrabandos e, auka. Taip pat atrodo, kad e, apsaugos orderiai gali būti naudingi tarp valstybinėse situacijose. Pavyzdžiui, dėl šeiminių priežasčių ar darbo priežasčių auka galbūt kasdien turi keliauti iš vienos valstybės narės į kitą tokiais atvejais apsaugos orderis gali būti naudingas. Bet jis pareikalauti sustiprinto bendradarbiavimo tarp abiejų valstybių narių e, institucijų, nes apsaugos priemonės abiem atvejais e, turi galioti kiekvienoje iš šių dviejų valstybių narių. Trečia, taip pat svarbu pabrėžti, kad daugelio apsaugos orderių atveju minimi ir nepilnamečiai. Pavyzdžiui, jeigu vaikai bėga nuo smurto su motinomis, tai kitą valstybę narę. Čia nėra konkrečių taisyklių e, skirtų tokiams pažeidžiamams eikoms. Čia taip pat prie to sąrašo galima būtų pridėti ir žmonės su negale. Ir kaip minėjo pranešėjos, mūsų pasiūlymas yra ypač atidžiai vertinti tokias situacijas, kai atsiranda tokių aukų prašymė skirti apsaugos orderį. Taip pat reikia panaudoti galbūt ir apsau, aukų apsaugos direktyvą, kur minimos pažeidžiamos grupės. Europos apsaugos orderis nenumato galimybės, kad tas uh, orderis e, būtų taikomas daugiau negu vienam šeimos asmeniui. Taigi turime būti atsargus čia, nes jeigu yra keli šeimos nariai, kurios reikia apsaugoti, tai reikia išduoti kelis apsaugos orderius. Taip pat kai kuriais atvejais auka gali keliauti po, per kelias valstybės narės. Arba, pavyzdžiui, auka teis, tiksliai nenusako, į kurią valstybę narę nori vykti. Čia reikia atsargumo taip pat. Tuomet e, apsaugos orderius, ar juos reikia išduoti kelioms valstybėms narėms vieną po kitos, ar e, vienu metu išduoti apsaugos orderį kelioms valstybės narėse. Reikia sustiprinti bendravimą keičiantis informaciją tarp institucijų įvairiose valstybės narėse norėčiau pakalbėti apie galimus ateities scenarius. Pavyzdžiui, pavyzdžiui kai smurto rizika nėra susijusi su fiziniu smurtu, pavyzdžiui, kalbame apie kibernetinį sekimą e, Facebook'e, trumposiam žinutėmis ir panašiai. Čia vėlgi reikia galvoti, kaip tai būtų galima stebėti ir prižiūrėti. Pavyzdžiui, auka gali nuvykti į valstybę, kurioje apsauga yra didesnio ligmens negu orderį išduodančioje šalyje ir tokiais atvejais mes manome, kad tuomet auka galėtų pasinaudoti priemonėmis taikomomis gyvenančioje valstybėje, bet galbūt galėtų pasinaudoti ir papildomomis priemonėmis, kurias numato ta valstybė, pavyzdžiui, socialinė parama ar kitos paslaugos, kurios teikiamos nusikaltimo aukoms. Ir galiausiai mes manome, kad kai pasiektas e, tikslas aukos yra pabėgti nuo agresoriaus. Europos apsaugos orderis turbūt neturėtų būti naudojamas, nes tai sukuria tam tikrą pėtsaką, o tai agresorius gali panaudoti, kad sužinoti, kur auka išvyko. Kadangi galutinis apsaugos orderio tikslas yra užtikrinti tikrą apsaugą, reikia, ir, ir reikia užtikrinti, kad nebūtų daugiau smurto veiksmų labai svarbu tolesnių veiksmų e, seka. Mūsų tyrimai rodo, kad e, telefono, kritinių situacijų telefonų numeriai yra labiausiai paplitusi saugumo priemonė valstybės narėse. Kiekviena valstybė narė turi e, karštąją liniją aukoms. mažiau naudojamos ir elektroninės priemonės, pavyzdžiui, apyrankės, kurios gali leisti stebėti auką ar agresorių. Tokie dalykai naudingi, bet e, dėl jų atsiranda tam tikrų problemų, jeigu nori jos naudoti e, visos Europos mastu, visų pirma, jų taikymas yra brangus. Antra, sunku užtikrinti techniškai jų panaudojimą visą Europoje. Be to, gali būti naudojamas skirtingos stebėsnos sistemos įvairiose valstybės narėse, dėl to jas panaudoti sunku. Todėl mes manome, kad būtų naudinga panalizuoti galimybės, kurias siūlo naujosios technologijos, pavyzdžiui, išmaniai telefonai E, su taikomosiomis programomis, e, prietaikomis, e, kurios galėtų perspėti žmogų, jeigu kyla pavojinga situacija, galėtų būti tiesioginis ryšys, tiesioginio ryšio galimybė su policija, galima panaudoti geolokalizacijos sistemą jos gali būti naudingos žmonėms su negale ar aukoms, kurios negali susišnekėti kalba tos šalies, kurioje esą, yra. Gali būti panaudojamos piktogramos ar nebylus filmukai, jeigu kalbame apie žmonės, kurie turi klausos sutrikimų ar e, video įrašai padaryti konkrečios valstybės narės e, kalba. Manome, kad tokia technika būtų naudinga e, siekiant užtikrinti tikrą žmonių apsaugą panaudojant apsaugos orderį. Taigi, pabaigai e, galėtume padaryti tokias išvadas. Visų pirma, Mes esame įstikinusios, kad labai svarbu teikti informaciją aukai. Svarbu ne tik, kad auka paprašytų apsaugos orderio. Nepamirškime, vienintelis asmuo, kuris gali paprašyti orderio skirimo, yra auka, bet jeigu auka nežino, kad toks dalykas egzistuoja, žinoma, tokios priemonės ir neprašys. Taip pat E, informacija teikiama aukai yra svarbi ir tolesnėse proceso etapuose auka turi žinoti, į ką kreiptis, kai prasideda vykdymo etapas. Tai yra, kokios institucijos turės užtikrinti tą apsaugą, kokie mechanizmai bus naudojami, auka turi žinoti, kas bus toliau. Jeigu agresorius pažeis e, apribojimo sąlygas, e, kontakto apribojimo sąlygas, auka turi žinoti. kur rasti tas priemonės, tos išteklius, kurie yra skirti būtent teikti pagalbą. Todėl mes manome, kad labai svarbu informacijos teikimas aukai. Ir žinoma, Tokią informaciją turi teikti parengti profesionalai, dalyvaujantis e, e, apsaugos orderio išdėlime prokurorai, teisėjai, socialiniai darbuotojai ar paramos organizacijos atitinkamoje valstybėje. Antra, mes manome, kad reikia nepamiršti visų sudėtingų e, dalykų ir kliučių galinčių kilti šiame procese. Valstybės narės turi užtikrinti, kad aukas galėtų pasiekti teisingumo sistemą, aukoms turi būti teikiama parama, teikiama apmokytų žmonių, aukos turi būti išklausytos. Reikia ne tik, ne tik, kad galėtų paaiškinti savo atvejo detalės, bet taip pat ir e, tinkamai paaiškinti jiems, joms kylančius pavojus. Ir pagaliau valdžios įstaigos turi siekti panaikinti bet kokias kalbos kliūtis. Aukoms reikia užtikrinti vertimo raštu ir žodžiu paslaugas, kai jos bendrauja su institucijomis. Trečias dalykas - Europos apsaugos orderis yra priemonė, apie kurią žmonės nežino pakankamai. Netgi profesionalai susiję su šią sistemą. E, taigi mums reikia daugiau mokymo kursų, informacijos teikimo e, visiems, kas yra susiję su Europos apsaugos orderio išdavimu ir įgyvendinimu. E, žinoma, ir koordinavimas tarp valstybių narių, tarp valstybių narių teisinių institucijų yra svarbus. Todėl manome, kad geriausia idėja būtų turėti kiekvieną valstybėje centrinę instituciją. Taip lengviau būtų nustatyti ir kontaktuoti su atitinkomis kompetentingomis institucijomis. Ir bendras registras taip pat būtų labai naudingas dalykas. Ačiū, kad taip ilgai kalbėjau. Ačiū. E daktarai Roma, Roman ir daktarai Oliverai. Toliau išklausysime Lučijos Avilės, teisėjos, Ispanijos moterų teisėjų asociacijos atstovės, kuri yra tarptautinės moterų teisėjų asociacijos nari organizacija ir jos pasisakymą e, matysime E, video įrašų dėl e, sudėtingo įrašo formato, dėl to, kad e, kalbėtoja kalba labai sparčiai, vertėjai versdami pateiks tai šios kalbėtojos pasisakymo santraukos vertimą. Labą dieną, norėčiau padėkoti moterų teisų ir uh, E, lyčių lygybės komitetui Europos parlamente už galimybę dalyvauti šiame klausime skirtame Europos apsaugos orderio įgyvendinimui. E, turiu galimybę dalyvauti šio laikinių technologijų dėka. Ispanijoje, e, konkrečiau Katalonijoje, kur gyvenu, politinė situacija yra sudėtinga ir negaliu apsispręsti išvykti iš šalies netgi keletui valandų. Norėčiau savo pasisakymę pakalbėti apie teisėjų darbą, kurie dirbdami remiasi siauru li, e, smurto lyties pagrindu apibrėžimu Ispanijoje, e, kuris nėra toks platus kaip Stambulo konvencijoje. Norėčiau aptarti kai kuriuos svarbiausius klausimus susijusius su Europos apsaugos orderiu, kuris buvo perkeltas į Ispanijos įstatymus praėjusiu metu lapkričio mėnesį, tačiau dar neįsigaliojo.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 smurtas lyties pagrindu Ispanijoje. Patiksiu šiek tiek skaičių apie mirtis, skundus ir apsaugos orderį. Ispanijoje apie smurtą lyties pagrindu daugelį metų nebuvo kalbama, netgi nebuvo tokios sampratos. Iki ketvirtosios e, pasaulinės moterų konferencijos įvykusios 1995 metais Pekine. Tas laikotarpis buvo sudėtingas moteriams, kurios tapdavo smurto auka, nes nusikaltimai slėpėsi dėl bendrai labai sudėtingos visuomenės situacijos. 2004-aisiais galiausiai buvo kal pradėta kalbėti apie tai ir visuomenės pasibjaurėjimas tokiais nusikaltimais tapo visiškai akivaizdus ir buvo priimti pirmieji įstatymai dėl smurto lyties pagrindo. Stambulo konvencijos dėka prasidėjo diskusijos dėl smurto lities pagrindų sampratos išplėtimo, kad būtų galima apriepti visų rūšių smurtą prieš moteris, e, kuris yra neligybės ir vyru agresijos pasiekmė. E, Norime praplėsti dabartinę koncepciją, kuri apima tik tai partnerių įvykdytą smurtą arba ankstesnių partnerių smurtą. Norime, kad būtų aprepti ir kiti elgesio modeliai, kurie iš principo yra išpolis prieš moteris vien dėl to, kad jos yra moterys. Priversinės santokos, ekonominis smurtas, moterų lyties organų žalojimas, mm, moterų kontrabanda. Mm, E, lytinio išnaudojimo tikslais, e, lytinis persekiojimas ir taip vadinama e, institucinis smurtas, kuris žinomas dėl Ispanijoje pagarsėjusio atvejo, kuomet e, moters dukterį nužudė jos buvęs vyras apie skaičius, jie yra širpinantis. ETA per 42 metus nuo 68 iki 2010 nužudė 829 asmenys, tačiau dėl lyčių terorizmo Ispanijoje nuo 2003 iki 2017 e, žuvo tūkstantis moterų. Ir tai yra tik oficiali statistika. Neoficialūs skaičiai yra daug didesni. O kalbant apie 2017-uosius, nužudytos 39 moteris. Aštuonios iš jų uh, kreipėsi dėl apsaugos orderio ir, ir e, šis apsaugos orderis joms buvo suteiktas Ispanijoje. Bet nežiūrinti tai, jos buvo vis tiek nužudytos. E, šių metų e, skaičiai yra patys baisiausi nuo, nuo to momento, kuomet Ispanijoje buvo pradėta rinkti tokią informaciją. Vyriausybė atliko e, tyrimą 2015-aisiais ir paaiškėjo, kad moteris virš 16 amžių amž, metų amžiaus, kurios e, turėjo santykius. 10 e, e, procentų iš jų susidūrė su fiziniu smurtu, smūgiais, spardimu ir panašiais dalykais, arba, susi, arba išgirdo grasinimu. Ginklu buvo sužeistas dėl ginklų, kurį panaudojo jų partneriai. O kalbant apie moteris, kurios gimusios ne Ispanijoje, bet gyvena Ispanijoje, to, tokių atvejų skaičius šioje grupėje yra 20 procentų. Nežiūrinti tai, skundų skaičius sumažėjo nuo, tarp 2009 ir 2016. Vis dėlto daugiau nei 300 skundų dėl smurto lyties pagrindų e, buvo pateikiami Ispanijoje kasdieną 2016-aisiais. Iš viso jų yra daugiau nei 108 tūkstančiai. kai kalbame apie apsaugos orderį, svarbiausias dalykas, žinoma, yra auka ir aktyvi pačios aukos pozicija. Tačiau taip pat svarbu, kad atvejai tyriantis teisėjas arba prokuroras e, elgtųsi tinkamai, imtųsi tinkamų veiksmų. Pasakoju visą tai tam, kad susidarytumėte vaizdą apie masto problemą, ne tik apie smurtą lities pagrindų, bet ir apie institucinę e, įteisintą smurtą, kuris e, gali pasklisti ir už nacionalinių sienų. Svarbiausia tai bejėgiškumas, kurį patiria dauguma smurto e, lyties pagrindų aukų, jei jos kreipiasi į policiją arba į atsakingas kitas institucijas, dažnai joms tenka aiškintis, kodėl taip ilgai tylėjo, gyvendamos, pažiūrėjau, priešiškoje aplinkoje, kai, kuomet kai kurie asmenys mano, kad e, jos, jos pačios yra dėl to kaltos. Iš dalies e, dėl to tokią situaciją apsprendžia sistema. Uh, ir iš dalies vis dar galiojantys stereotipai. Jeigu e, byla neprimama nagrinėjimui, dažnai visiškai netliekamas tyrimas, kodėl e, pristikta įrodymų atlikti tyrimą. Arba jei e, skundas atsimamas, vėlgi nėra aiškinamasi kodėl. Vietoj priešiškos e, aplinkos policijoje ar atsakingoje e, institucijoje, prokuratūroje mes turėtume bandyti sukurti tokią aplinką, kurios, kurioje mo, moteris jaustųsi saugi ir galėtų prabilti apie gilias psichologinės žaizdas ir e, apie kurias ji tylėjo daugelį metų. Gerų, vien gerų ketinimų nepakanka. Reikia tinkamai paruoštų profesionalių darbuotojų, kurie galėtų atlikti šią užduotį. Norėčiau pakalbėti apie praktinės problemas susijusią su Europos apsaugos orderiu. Turime nepamiršti visų mano ką tik minėtų aspektų, bandydami suvokti, kodėl uh, iki šiol buvo išduota tiek nedaug e, Europos apsaugos orderių. Visų pirma, ne visada yra tinkamos aplinkybės, kad būtų galima suteikti Europos apsaugos orderį ir dėl vienos ar kitos taikomos strategijos auka kartais nenori kreiptis tokio apsaugos orderio. E, pavyzdžiui, e, jeigu turistai nukenčia dėl smurto lyties pagrindų, moteris dažniausiai nesiskundžia, nes jos nežino, kur kreiptis arba ką daryti. Čia, žinoma, svarbiausias dalykas yra policijos požiūris, kaip e, gerai žinome iš dviejų turisčių atvejo, kurios mm, buvo apsistoję viešbutyje. Tokiais atvejais kita kliūtis gali būti ir kalbos barjeras, jei turistai ar turistės e, lankosi šalyje trumpam, trumpą laiką. Egzistuoja ir kita problema. Europos apsaugos orderio ne, negali automatiškai suteikti uh, nei teisėjas, nei prokuroras. E, šią problemą galima išspręsti suteikiant E, kokybišką reikalingą informaciją, tačiau dažnai tai nenutinka. Ir čia perinu prie svarbiausio dalyko. Įsivaizduokime, kad e, bylą tyriantis teisėjas suteikia Ispanijos apsaugos orderį po savaitės ir auka kreipiasi dėl Europos apsaugos orderio. E, išklausyti visų faktų pristatymą reikia per 72 valandas, tačiau kitas teisėjas kuris galbūt nežino visų bylos faktų spręs šį atvejį, svarstys šį atvejį. Ir kad būtų suteiktas Europos apsaugos orderis, taip pat reikia būtinai vertinti aukos suteikiamą informaciją per, per tam tikrą nurodytą laikotarpį, taip pat į, į, peržiūrėti jos pradinį pareiškimą ir išsiaiškinti, kurie faktai paremtų, kurie argumentai paremtų tokį prašymą. Tačiau tai gali būti sudėtinga dėl to, kad e, su, atvejai susijęs su, su smurtu lyties pagrindu dažnai yra išnagrinėjami labai labai greitai, per labai trumpą laikotarpį. Ir e, nėra tinkamai įvertintas patirto smurto mastas. Ir svarbiausia, e, dažnai yra parengiamas mažesnis kiekis dokumentų nei, nei reikėtų. Pirmininkas, atsiprašome, kad sustabdėme šį video ir norime padėkoti teisėjai. Turėsime balsuoti 11 valandą. Ir dar, mūsų, ir dar laukia dar, viena, dar vienas kalbėtojas. Taip pat nebe, nebeturime galimybės išversti dar 8-9 minučių pasisakymo. Tiems, kurie nori e, peržiūrėti šią informaciją, galėtume suteikti e, parengtą vertimo tekstą, tačiau tai, tai galima padaryti kitų laikų, nes dabar pro, pagal programą nebeturime laiko, nes dar yra kolegų norinčių pasisakyti. Toliau išklausysime kitų kalbėtojų. Teresa, ar jūs norėjote pasakyti, nes turite išeiti, bet labai trumpai prašyčiau. Taip, aš norėčiau padėkoti, nes veikiausiai aš turėsiu išeiti prieš baigiantis posėdžiui, nes šiek tiek vėluoju pagal darbo atvarkę. Noriu padėkoti jums visiems. Kaip jūs ir sakėte, labai svarbu būtų labai naudinga mums pa, pa, Mm, panaudoti šį įrašą, peržiūrėti visą tekstą. Ir aš taip pat norėčiau uh, tai gauti. Aš nuolatos palaikau uh, ryšių su ponu Levent kitų kalbėtojų, kuris pasakys, taigi tikiuosi ir toliau uh, juos palaikyti. Aš tikiuosi, kad Soraja turės galimybę likti iki posėdžio, iki mūsų renginio pabaigos. Ačiū, Terese. Ir dabar. Uh, paskutinis mūsų kalbėtojas ir paskui klausimai iš narių. Ponas Levant Altan, au, paramos aukams organizacijos Europoje vadovas. Porą minučių jums pasisakymui ir paskui vyks aptarimas. Ką? As Mr. Morris said, I'm the executive director of Victims. Ačiū. Aš, kaip, kaip jau minėjo Morais, esu paramos aukoms organizacijos vadovas Europoje. E, mūsų narėmis yra 404 organizacijos 47 valstybėse narėse ir jos teikia paramą 2 milijonams aukų kasmet. E, dirbau Europos komisijoje tuo metu, kai buvo patiktas pasiūlymas dėl Europos apsaugos orderio, dėl kurio buvo dėrėtas ir. Mm, žinau kai ką apie jį. Turiu pasakyti, kad nuo to laiko neturėjau galimybės užsiimti tuo orderiu, domėtis jo įgyvendinimu. Manau, kad labai svarbu šio klausimą svarstyti, kaip tai ir daroma. Esu labai dėkingas moksliniams e, tyriejams, kurie e, sukopė daugybę informacijos, diskusijų metu buvo labai įdomu išgirsti apie problemas arba problemas, kurios kur, kur jos potencialiai galėtų e, iškilti, ypač dėl to, kad e, dėl to orderio lengviau aptikti auką, susekti auką ir dėl to nėra kartais noro e, jį, jo, e, jį pritaikyti. Žinoma, tyrimai, tiesiog mokymai yra labai svarbus. Reikia suvokti tai, bet aš norėčiau pakalbėti apie visą tai iš kitokios perspektyvos. Man svarbiausia yra kokie reikalavimai siejami su Europos apsaugos orderiu. Be bejonės tūkstančiai moterių Europoje ir pasaulyje ir kenčia ir žalojamos ir joms reikia pagalbos. Tai yra svarbiausia problema, e, kurią turime spręsti. Kitas klausimas, ar tas orderis yra paklausus tarp aukų, ar, ar aukos nori juo naudotis. E, reikia pakalbėti bendrai apie apsaugą. Pamirškime kol, kol kas tą Europos arešto orderį. Kokie, kokią informaciją turi nevyriausybinės organizacijos? Uh, kodėl daug, ne, nesigirdė daugiau žmonių ir organizacijų balsų raginančių imtis veiksmų. Mes kiekvienais metais Europoje svarstome, kas turi būti mūsų prioritetais. Rengėme strategiją, paskui parengėme keturių metų strateginį planą. Uh, Tačiau tarp valstybinė apsauga nėra aktualiausias klausimas. Svarbesnis dalykas - apsauga nacionaliniu mastu. Kitas klausimas e, - su kokia situacija susiduria asmenys, kuriems galioja apsaugos orderis? Kaip jie, kas vyksta, kai jie nori išvykti į kitą šalį? Aš išvadinsiu keletą aktualių klausimų. Kiek asmenų. Uh, Tiek žmonių, kur, kurie turi apsaugos orderį, išvykę į užsienį tampa auka to asmens, nuo kurio jie yra saugomi. Kas neleidžia pasinaudoti tokią apsaugą? kiek asmenų tampa aukomis po to, kai jie išvyksta į užsienį kitą šalį. Kokies, kokius statistinius duomenys turime? Tai galėtų mums padėti įsivaizduoti apie, tai, apie, kokią, apie kokį žmonių skaičių kalbame. Kiek žmonių išvykę užsienį prašo apsaugos odelio ir negauna jo? Kodėl jie tampa aukomis? Kodėl jie tos apsaugos sulaukia per vėlai. Kiek žmonių užsienyje gauna reikalingą apsaugą, bet vis dėlto tai jų neapsaugo nuo e, to, kuris tengiasi joms pakengti. Teisėja kalbėjo apie tai, kad aštuonios moteris e, buvo joms sutiktas tas, ta apsauga, bet jos vis dėlto buvo nužudytos. Taigi, tuo atveju, jei uh, apsauga suteikiama, ar tai, žmo, ar tai asmenys apsaugotų iš tikrųjų, kas pasiteisina ir kas nepasiteisina, turime domėtis, kaip praktiškai tuos žmonės apsaugotume. Kiek asmenų, kuriems galioja nacionalinis apsaugos orderis, norėtų vykti užsienin, bet to nedaro dėl to, kad baiminas, jog ten taptų auka. Kiek žmonių, kiek moterų jau, jaučiasi saugios ir mano, kad gali vykti į užsienį. Dėl nacionalinio apsaugos atveju, kiek asmenų norėjo prašyti Europos e, apsaugos orderio ir jo negavo. Ką reikėtų daryti, kad procesas būtų sustiprintas? Kaip visą tai vyktų? Ar žmonės iš viso apie tai žino, susimasto, kai vyksta į užsienį? Kiek atvejų pastaraisiais metais e, buvo, kai buvo kreiptasi dėl Europos apsaugos orderio? Ar žmonės ar svarsto tokią galimybę? pamastykime, ko, ko, kokie veiksmai našiausiai padėtų apsaugoti moteris. Buvo kalbėta, kad apie šimtas tūkstančių apsaugos orderių išduodama kas metais, bet man atrodo, kad vien, vien Ispanijoje 40 tūkstančių jų išduodama, o 19 tūkstančių iš kelių šalių, iš kelių nedidelių valstybių. Tai jau savaime iliustruoja problemas Europos Sąjungoje. Kodėl Ispanija yra tokia aktyvi, o kitos šalis ne? Aš nemanau, kad dėl to, kad vienose šalise daugiau būtinio smurto, o kitose mažiau, net jeigu tam, tam tikri skirtumai egzistuoja. Kitas klausimas susijęs su Europos apsaugos orderiais, kur, kurie buvo išduoti. Pabandykime įsigilinti, kas su jais nutiko. Uh, kokiamis aplinkybėmis tie Europos arešto orderiai buvo, atsiprašau, apsaugos orderiai buvo išduoti, nes keturi buvo išduoti e, Ispanijoje. Kokie asmenys prašė jo, e, kokią informaciją jie turėjo, kas juos paskatino kreiptis, ko, koks yra paraiškos teikimo procesas, kokia, teis, kokia teisėjų patirtis, kokia patirtis institucijų, kurias įgyvendino tą apsaugos orderį. Ar asmenys, kur, kurie susilaukė to apsaugos orderio, yra patenkinti tą apsaugą? Kaip buvo, jų, kaip buvo užtikrinta jų privataus gyvenimo apsauga? Uh, E, tai yra praktiniai klausimai, nes visa kita yra tik tai pamastymai, kas galėtų būti ir kaip galėtų būti, jeigu būtų išduotas Europos apsaugos orderis. Veikiausiai mes net nežinome, kiek kartų aukos bandė kreiptis dėl Europos apsaugos orderio ir jo negavo, jis nebuvo suteiktas. Tai galėtų mums padėti, išsiaiškinus visą tai galėtume žinoti, kokių praktinių žingsnių imtis su kokiomis problemomis susidarė žmonės, asmenys prašantis apsaugos orderio nacionaliniu lygmeniu. Aš nes to Europos apsaugos orderio nereikia, bet turime išsiaiškinti, kaip jo, kaip bandoma jį pritaikyti, kokie praktiniai klausimai iškyla. Tūkstančiai žmonių tampa įvairaus e, smurto aukomis, e, agresijų aukomis kiekvienais metais. E, kitas svarbi priemonės tai Stambulo konvencija. Ten labai išsamei pristatyta, kokiu veiksmu reikia imtis, kad padėtume moterims. Turime suvokti, kokie yra svarbiausi prioritetai čia, kokių e, priemonių imtis ir kas padėtų pasiekti didžiausią poveikį ir kur Europos dalyvavimas atneštų didžiausios naudos. Ir kai kalbame apie tai, E, nagrinėkime, kaip moteris atsiranda santykiuose, kuriuose ji e, kenčia, kur, kaip išvengti tokių santykių, kaip išeiti iš jų, kaip apsaugoti vaikus. Jei nagrinėsime visus šiuos veiksnius, iškyla klausimas, ar užteks vieningo Europos teisės akto šiuo klausimu, gal reikia praktinių veiksmų ir kaip prisidėti prie aukų direktyvos 18 straipsnio įgyvendinimo, kur parašyta, kad prireikus būtinos priemonės apima ir priemonės numatytas nacionalinėje teisėje asmenų apsauga nuo fizinio ir kitokio smurto ir, visų, ir visas apsaugos priemonės. Šiandien klausėme daug pasisakymų ir daug buvo kalbėta apie problemas nacionaliniu lygmeniu susijusius su nacionaliniais apsaugos orderiais. Jei nacionalinio apsaugos orderio sistema neveikia tinkamai, tai iškyla kliūčių ir Europos apsaugos orderio sistemoje. Man atrodo, kad yra du dideli prioritetai čia. Visų pirma, užtikrinti veiksmingą apsaugą ir informaciją aukoms teisingumo sistemoje ir už jos ribų. Tokia parama tikrai padėtų aukoms, padėtų joms apsispręsti E, kreiptis, prašyti pagalbos, ypač jei jos žino, kad egzistuoja Europos apsaugos orderis ir jeigu jos žino, kaip jo prašyti. Nacionalinės apsaugos sistemos taip pat turi būti išnagrinėtos ir reikia išsiaiškinti, kad visos, ar tikrai visos priemonės tinkamai veikia. Reikia tinkamų lankščių priemonių, kurios tiktų konkrečioms situacijoms, e, pasitelkti naujas technologijas. Ispanija yra lyderė šioje srityje, ypač apsaugos orderio atveju. Nepakanka vien pasakyti, nesertink prie tos moters. Reikia priemonių, kurios užtikrintų, kad to, tokios galimybės nebūtų ir kad e, būtų galima susilaukti pagalbos prireikus. Ar galima priemonės pasitelkti su reikalingomis garantijomis, e, policija, kaip numatyta Stambulo konvencijoje. Policija įgyvendina įsakymus, orderius, tačiau ne visose šalise. Moteris kartais žūna, kol teisėjas priminėja savo sprendimą. Gali, ma, galima priimti laikiną orderį. Ar yra mokymai teisėjams, policininkams, uh, kad jie žinotų, kaip elgtis prašant e, apsaugos orderio, ar visi, kurie praktiškai susidarė su šiais klausimais, viską žino, ar suvokiama susi, iškilusios situacijos skuba. E, Taip pat pamirštama, kad kartais moteris negali pasinaudoti kai kurią apsaugą dėl kultūros egzistuojančios tam tikroje aplinkoje, kur net smurtas lyties pagrindų yra kažkoks nesuprantamas dalykas. Taigi reikia veiksmingų praktinių metodų ir veiksmingų technologijų. Taigi visi šie klausimai yra prioritetai. Kalbant apie Europos aukų direktyvą, to įbaigsiu. Uh, Įdomu yra tai, kad jis sukūrė precedentą ir atvėrė galimybę dirbti rengiant minimalius standartus, nes man atrodo, kad direktyva buvo patvirtinta ir parengta visų pirma remiantis pasitikėjimu kaip atspirties tašku. Kalbama apie teismų bendradarbiavimą, turime toje direktyvoje, turime jį skatinti. Tačiau svarbiausias dalykas, kai neužtenka aukų teisų apsaugos, būtų tai, kad teisėjai ir, ir tie, kurie veikia praktikoje, nepasitikė e, kitoje šalyje veikiančią sistemą, jeigu tos teisės neužtikrinamos. Taigi reikia apsaugos orderių. Jeigu yra priemonių, kurios gina aukas nuo būtinio smurto ir, ir kitokių rizikos veiksnių, tai tuomet galbūt e, e skirtingų valstybių institucijų darbuotojai gali pasitikėti vieni kitais reikia dar nemažai padirbėti, atlikti nemažai tyrimų, atinti supratimą, bet man atrodo, kad tai svarbiausi klausimai. Ačiū, kad atkreipėte dėmesį į šios aspektus. Noriu užduoti Aš pats turiu kelis klausimus, reaguojant jūsų mintis, tačiau dabar norėčiau suteikti žodį komitetų nariams, norintiems pakomentuoti, e, žinoma, pranešėją Soraya, jūs galėsite apibendrinti diskusijos pabaigoje, tačiau galbūt yra kitų narių, kurie dabar norėtų paklausti. Pana Štetina, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, už suteiktą žodį. Žinoma, pirmiausiai norėčiau padėkoti mūsų ekspertėms, ekspertams. Man jūsų mintys atrodo labai svarbios, nes, nes savo gyvenime, tiesą sakant, nesu niekada susidūręs su smurtu e, lyties pagrindu. Vienintelis smurtas, e, kurį mačiau, buvo Otelas. Taigi dėkoju, kad atverėte man akis. Kelis kartus e, buvo paminėtas e, tas e, įspūdingas septyniarių skaičius. Ir labai nedidelis Europos apsaugos orderio naudojimo mastas turbūt parodo, kad reikia kažką keisti. Taigi toks būtų mano klausimas. Čia turime savo rankose labai vertingą tyrimą Tačiau bendrai vertinant, reikia kalbėti apie tai, kad e, smarkiai trūksta informacijos. Taigi noriu paklausti dabar jūsų nuomonės, kas bus svarbiau ateityje, ar Europos apsaugos orderio direktyvos peržiūrą reikėtų atlikti, ar būtų pakankama tik tai padėti daugiau pastangų skleidžiant informaciją apie šį orderį tarp teisininkų ir tarp aukų. Taigi, kuris iš šių variantų yra svarbesnis jūsų nuomonė? Ačiū. Ar daugiau yra norinčių pasisakyti kolegų? Aš norėjau trumpai pasisakyti kaip komiteto narys. Aš aktyviai dirbau šiame komitete, kuomet pirmą kartą buvau pristatytas šis pasiūlymas, kuomet e, taip pat ir akademinio sluoksnio atstovai patikė savo praktinius pasiūlymus ir tos šalis, kurios galėjo prisijungti arba neprisijungti, prisijungė prie iniciatyvos atlikti atitinkamą tyrimą. Taigi tas pirminis jausmas buvo toks, kad apsaugos orderio reikia ir buvo priimtas atitinkamas sprendimas, atitinkamai pasirinkome. Taigi norėjau atkreipti dėmesį į, būtent į šį aspektą. Ir pasakyti, kad e, galbūt e, tas e, pakankamai mažas Europos apsaugos orderio uh, panaudojimo mastas parodo, kad mes paprasčiausiai dėl nepakankamų pastangų nepasinaudojame labai veiksmingą priemonę, kuri galėtų užtikrinti papildomą apsaugą prie tos, kuri ir taip jau taikoma valstybėse narise - aukų apsauga. Ir tuo metu tiek moterų reikalų, tiek Libė komitetai apie tai diskutavo, kuomet buvo rengiami pasiūlymai dėl šios priemonės, taigi norėčiau pritarti teiginiui, kad direktyvos nuostatų įgyvendinimas buvo labai blogas ir dėl to e, sumažėjo e, diskusijų, sumažėjo informacijos srautas apie šią priemonę, apie Europos e, apsaugos orderį ir šalis, kurios potencialiai galėjo prisijungti ir tos, kurios prisijungė prie šios e, sistemos, tikrai pajuto aiškiai e, šio orderio teikiamus privalumus. Iš tiesų mes nieko met e, ir negalvojame, kad šis orderis turėtų atstoti viską, mes visuomet įvertiname kaip papildomą apsaugos priemonę keliaujant iš vienos valstybės į kitą. Norėjau tik atkreipti tai dėmesį, e, reaguodamas į tai, ką ponas Autim pasakė. Ar dar yra kolegų norinčių užduoti klausimus prieš man? Dar reikia komisijos atstovams suteikti žodį. Mano užrašuose nėra tai pažymėta Baisę klaidą padarėme komisijos atstovai nebuvo pažymėti mano užrašuose. Vilija, atsiprašau, bet suteikime žodį trumpai komisijai. Atsiprašau, nežinau jūsų pavardės, taigi prisistatykite, jeigu galite. Ačiū pirmininkė. Aš esu Izabel Periniojas, suskyriaus vadovė atsakinga už baudžiamąją procesinę teisę. Ir iš tiesų esame labai jums dėkingi už šią iniciatyvą, nes ši tema mums labai svarbi. Taigi esame dėkingi jums už surinktas diskusijas, už e, pristatytą įdomų tyrimą. Noriu pabrėžti, kad uh, Apsaugos orderio direktyvos nuostatų tinkamas įgyvelnimas ir reglamento nuostatų taikymas dėl apsaugos orderio abipusio pripažinimo civilinėse bylise komisijos nariams yra e, prioritetinis klausimas. Visos valstybės narės, kurios prisijungia prie apsaugos orderio direktyvos, e, dabar informavo komisiją apie tai, kaip šios direktyvos nuostatos yra perkeliamas nacionalinę teisę ir dėl to visas procesas užtruko pakankamai ilgai, nes turėjome formalius laiškus išsiųsti visoms šalims. Procesas baigėsi formaliai šią vasarą po to, kai visos valstybės narės e, direktyvos nuostatas perkelė, taigi dabar jau e, turime pirminybinė tvarka parengti ataskaitą, kurią pristatysime kitais metais, kaip ir jūs esame nusivylę ir nuliūdę. Dėl to, kad šią priemonę naudojamasi nepakankamai dažnai, nepakankamai dideliu mastu. E, pritariu pono Altono mintims e, susijusiams su tuo, kad šią priemonę yra pakankamai naudojamas valstybės narėse, stengiamės suprasti, kodėl taip yra. Pamėginome iš valstybių narių gauti praktinės informacijos, pavyzdžiui, apie tai, kokios kompetingos institucijos yra atsakingos už saugos orderį ir kaip praktiškai mes galėtume paskatinti šios priemonės naudojimą. Ir šiuo metu mes atitinkamą informaciją talpiname į Europos teismų tinklo, tinklalapius, svetainės, e, kitus mūsų, e, kitas mūsų interneto e, svetainės, taip pat Europos teisėjų mokymo tinklui stengiamės padėti, kad atitinkama medžiaga būtų įtraukta ir atitinkami mokymai būtų įtraukti į mokymų programas teisėjų mokymų, teisėjų parengimo centruose iš Ispanijos e, atstovės girdėjome, kad dabar visi svarbiausia teismai yra informuoti apie galimybę pasinaudoti šią priemonę, taigi mes ir toliau skatinsime tyrimus e, šioje srityje ir skatinsime informacijos sklaidą, ypač visose srityse, kurios yra susijusios su aukų teisėmis. Taip pat, kaip žinote, mes e, teikiame atitinkamas e, e, stipendijas e, pagal Dafnį programą, kad būtų galima šiuose mokymuose dalyvauti. Taip pat būtina aukų teisų direktyvos nuostatas, kuo geriau įgyvendinti visose valstybėse narėse ir mes ketiname surenkti aukšto lygio ekspertų sustikimą 2018 sausio 29 dieną aukų teisų tema ir ten su ekspertais iš valstybių narių diskutuosime įvairiomis temomis ir klausimais susijusiais su aukų teisėmis, įskaitant smurtą prieš moteris ir apsaugos orderių priemonių taikymą. Taigi iš tiesų šiam klausimui, kaip matote, skiriame didžiulį dėmesį, nes mus visus šokiruoja padėtis kai kuriuose šalise, ypač Ispanijoje, tačiau taip pat ir kitose Europos šalise. Ačiū. Pirmininkas. Taip, reikia pabrėžti ir kitas šalis Europoje, ne tik Ispaniją, nes mes šiuo metu kalbame apie tą įgyvendinimo etapą, kalbame apie tai, kad tas apsaugos orderis taptų tikrų europinių apsaugos orderių ir e, tą tikrąją šio žodžio prasme ir sustiprintų nacionalinės apsaugos priemonės, kurios taikomas valstybės narėse. Ačiū už naujausią informaciją. Taigi baigiame beveik jau mūsų klausimą. Norėjau tik pabrėžti, kad mūsų ekspertų pranešimai e, bus paviešinti, e, bus galima su jais susipažinti ir plačiai visuomeniai. Mūsų posėdis taip pat yra transliuojamas internetu, tačiau mes norėjome užtikrinti, kad e, jūsų pranešimo tekstai e, būtų paskelbti taip pat ir kitiems parlamentariams, visiems kolegoms, kurie šiandien negalėjo dalyvauti posėdėje, įskaitant ir komisijos struktūras. Taigi Vilijos e, ir savo vardu, abiejų komitetų vardu norėčiau tik pabrėžti, kad Europos apsaugos orderis yra tas rytis ir vienas iš pavyzdžių, sričių, kuriuose mūsų komitetai gali puikiai tarpusą bendrabiauti. Taigi, mūsų pranešėjai dar Sorai Pos suteiksiu galimybę apibendrinti mūsų diskusijas šiandien ir tuomet e, šiagai dar baigsime mūsų klausimus. Ačiū. Ačiū Klaudai. Ačiū visiems už sutiktą informaciją, pasisakymus, komentarus. Manau, kad mums pranešėjams E, šios mintis yra labai svarbios. Teresa prieš išeidama taip pat minėjo, kad ta informacija, kurią išgirdome, labai svarbi, taip pat ir komisijos pateikta informacija yra didelis svarbos. Manau, kad tiek aš, tiek Teresa turime susitikti dar kartą su komisijos atstovais tam, kad e, galėtume gauti papildomos informacijos e, Buvo užduota nemažai klausimų, į kuriuos aš taip pat norėčiau gauti ir išgirsti atsakymus. Ir tie atsakymai iš tiesų yra labai svarbus mūsų pranešimui rengiamam. Pasiant to, manau, kad iš tiesų e, dar reikia daug ką nuveikti, reikia padaryti tą greitai, reikia prisijimti savo atsakomybę ir užtikrinti, kad žmogaus teisėmis galėtų pasinaudoti visi mūsų piliečiai. Komisija pademonstravo didžiulės pastangas e, ir atsidavimą susijusi su apsaugos orderio veiksmingų naudojimų ir tai mes galime vertinti iš tiesų kaip teigiamą žinę. Komisija ir toliau turėtų tęsti sutarties pažeidimo procedūras visų šalių, kurios e, pažeidinėja apsaugos orderio direktyvos nuostatas atžvilgių. Žinau, kad jau kai kurie procesai prasidėjo, taip pat komisija, kaip nurodoma direktyvoje, privalo teikti atitinkamas ataskaitas. Taigi, manau, kad komisija taip pat turėtų skatinti atitinkamus tyrimus bei vykdyti informacinės kampanijas susijusias su tarp valstybinėmis apsaugos priemonėmis ir Europos apsaugos orderių, taip pat skatinti keitimąsi e, teigiamą patirtimi tarp valstybių narių, praktinė patirtimi tarp valstybių narių ir taip pat tarp valstybių narių ir pilietinės visuomenės, tam, kad būtų tinkamai užtikrintas e, apsaugos orderių nuostatų e, veikimas, taip pat komisija privalo E, raginti valstybės narės teikti atitinkamą informaciją ir ataskaitas susijusias su nepakankamu saugos orderio direktyvos nuostatų vykdymu. Reikia sudaryti ir paskelbti sąrašą kompetentingų institucijų, kurios yra atsakingos už orderio išdavimą ir pripažinimą ir uh, sąrašus centrinių institucijų, kurios gauna ir išsiuntinėja orderius valstybėse narėse tam, kad būtų galima lengviau apsaugoti atskirus asmenis, aukas ir kad e, atitinkamos organizacijos galėtų kreiptis į tuos centrus ir tas institucijas e, siekiant e, apsaugos orderių išdavimo. Taip pat manau, kad valstybės narės turėtų griežtai pasmerkti smurtą artimoje aplinkoje. Man atrodo, kad, e, nežinau, teisingai išgirdau, tačiau man atrodo, kad teisėjai iš Ispanijos e, paminėjo terorizmą lyties pagrindų kaip atskirą terminą. Jis man labai patinka toks terminas. Taigi neturėtume nuvertinti, kaip dažnai yra daroma e, smurto artimoje aplinkoje ir nesumenkinti jo aukų. Taigi labai gera priemonė yra apsaugos odės, kovojant su terorizmu lyties pagrindu. Ačiū uždėmesi. Ačiū ponios Raja Post, labai ačiū visiems ekspertams, dalyvavusiems e, mūsų abiejų komitetų klausime. Taip pat dėkoju abiejų komitetų FEM ir Lybė e komiteto nariams ir e, taip pat pirmininkui dėkoju. And colleagues for Libé. Lybė komiteto nariams noriu pasakyti, kad balsavimas prasidės 11 valandą.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 Mr. Chairman, can we get on with this? Pone pirmininkė, gal galime pradėti? Yeah, I was just waiting for you to say that. Tik ir laukiau, kol tai pasakyti. Tuoj plaktuką paimsiu. Ačiū. Už pastabą. Kolegos, prašau susėsti. Sudėtingas balsavimas, todėl paklausiu, ar visi turite balsavimo korteles. Ar kas nors neturi kortelės, dabar prašom pasakyti, o ne vėliau. Gerai, dabar galime pradėti. Koordinatoriai pasirengė. Pirmasis balsavimas dėl 45-2001 reglamento peržiūros. Kolegos, prašau tylos. Pranešėja Kornelė Erinus, ar pranešėja nori pasisakyti? Jeigu ne, galime perėti prie balsavimo. Norėjau padėkoti visiems, kurie prisidėjo prie šio prašymo rengimo. Ir e, aš manau, kad tikrai bendrabiavimas vyko labai sklandžiai, taigi negalėjau už jį nepadėkoti. Ačiū Kornelija, dabar balsuojame. 17 pakeitimas, pradedame. 17 jūri komiteto pakeitimas, balsuojame. The vote is still open while people sit down. Yeah. <laughs> Balsavimas jau vyksta, nors dar kai kurie kolegos ateina į savo vietas. Dar šiek tiek palauksiu kelių narių, kurie susės. Pane Gijom, prašom. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Antro straipsnio kompromisas. Balsuojame. socialistai turi vienu nariu per daug. Prašom susitvarkyti. Dabar gerai. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 253 pakeitimas. Balsuojame. Amendment 253. Baigiame balsavimą. Dar galime balsuoti ponia Fosui. Ponas Fosas neranda pakeitimai. 253 trečiame puslapyje. Jeigu kas negirdėjo, 253 pakeitimas. Dar balsuoti galima, ar visi balsavote, baigiame. Patvirtinta. Trečios straipsnio kompromisas balsuojame. Baigiamas balsavimas. Patvirtinta. 111 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Patvirtinta. 19 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. patvirtintas. Šimtas dvyliktas, šimtas tryliktas ir šimtas e, dvyliktas, šimtas keturioliktas, šimtas penktas, šimtas šeštas blokų balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 20 pakeitimas, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 117 balsuojame. Baigiame. Atmestas. 21 pakeitimas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. Kolegos, dar dėmesio, prašau, turime balsuoti dėl 20 pakeitimo jūri komiteto. Praleidome į dabar 20 pakeitimas jūri komitetas. Prašom balsuoti. 20 pakeitimas. Dar galima balsuoti. Ir EPP turi čia per daug balsų. Vienas kolega turėtų išimti kortelę. EPP frakcija. Vis dar vienu per daug EPP narių. Labai ačiū, ponė Melau. Baigiame balsavimą. Patvirtinta. 118 pakeitimas balsuojame. 118. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Toliau 9 straipsnio kompromisas. Balsuojame. The vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 125 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 126 balsuojame. Balsavimas baigiamas. Atmestas. 24 pakeitimas. Balsuojame. Amendment 24. The vote is open. Just, we have a technical problem. Ah, we have a technical problem yra techninė problema. Trumpa pauzė. Okay. Colleagues, we have to pause. We have a technical problem. Pauzė, kolegos, yra techninė problema. We are on amendment 24. Kol kas esame ties 24 pakeitimu. Will the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 Okay, colleagues. Uh... Kolegos, prašom atidžiai paklausyti. Prašau, ponia Ernst, tuoj sustarkysime. Taigi, kas atsitiko? Varkšė mašina buvo perkrauta, nes ji užregistravo 62 narius, kurie balsuoja. Gali būti tik tai 60. Ji gali tik panešti 60 narių. Taigi jai vyko stresas dėl 62, dabar turime greitai pasitikrinti. Pone Melau, prašau nelysti prie mašinos tuomet. Paklausykite. Čia ne dėl EPK klausimas. Koordinatoriai turėtų patikrinti. Koordinatoriai turi patikrinti, kad jūsų kontingentas atitinka reikalingus skaičius. Po to padarysime testą. Atsiprašau dėl trikdžių. Ir toliau tęsime balsavimą 60 narių kontingentų socialistai 15, EPP. Pasitikrinkite. So just propose everybody make a, a vote, a vote like this, in, okay. just to check that. We do a test now, yeah. Okay, I'm presuming from. The... Iš viso linksmybių dabar galiu padaryti išvadą, kad visi pasitikrinote. Dabar padarysime bandymą ir pažiūrėsime, ką ta vargšė mašina kiek pakils balsavimas. Pradedamės, balsuokite kaip norite. Čia bandomasis balsavimas. Dabar turime 61, tai yra mašinai nepakeliama, reikia, kad būtų 60.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 colleagues, just give us uh, 30 seconds. Dar prašom pusę minutės kantrybės. Colleagues, um, we're going to try another. Kolegos, dar vieną testą padarysime ir žiūrėsime, ar bus 60. Taigi, prašom susėsti ir e, balsuoti gali tie, kurie sėdi. Pradedame balsavimą. Testas, balsas bandymas. Prašom dabar visi balsuoti. Okay, colleagues, the problem is solved. Kolegos, problema išspręsta, bet turime grįžti prie, prie 125 pakeitimo. Taigi, visi prašom susėsti, atsiprašau už trikdžius. Akselį baig

Atmestas. 24 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas kompromisinis straipsnis 11. Balsuojame. Baigiame. Patvirtintas 130. Balsuojame. Baigiame. Atmestas. 131 balsuojame. Baigiame. Patvirtintas. 132. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas. 133 ir 25. Baigiame. Patvirtintas 134. Baigiame. Priimta 135. Baigiame. Priimta 136. Baigiame priimta 25 straipsnio kompromisas, balsuojame. Baigiame. Priimta. 34. Balsuojame. Mhm. Baigiame Priimta 35. Balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 154 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 36 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 31 straipsnio kompromisas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 39, 34, nuo 39 iki 46 pakeitimai visi kartu. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 40 pakeitimas prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 157 pakeitimas prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 163 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 164, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 165, balsuojame. Baigiame. Atmestas. 166 ir 167 pakeitimai, nes jie tą patus, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 47 kompromisinis straipsnis, prašau, Baigiame balsuoti. Pritarta. 172 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Kompromisas dėl 44 straipsnio. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 176 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 177 pakeitimas balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 178 balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. 180 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesta. 49 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 182 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigime balsuoti. Atmestas. 48 komprom... 48 straipsnio kompromisas balsuojame. Baigime balsuoti. Pritarta. 186 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. kolegos klaida įsivėlė, turime grįžti prie 184 pakeitimo atrosios dalies. Prašau balsuoti. Antroji 164 pakeitimo dalis. 12 puslapyje. Prašau balsuoti. Pakartosiu. Grįžtame prie 184. Ar visi susiradote? Jeigu už APP e frakciją balsuojat, spaudžiat žalią mygtuką. Viskas tiesiog paprasčiau tada. Pone Vosai, siūlyčiau nebebalsuoti prieš savo paties pakeitimus. Baigėme balsuoti. Atmestas. 108. 206 pakeitimas dabar. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 53 ir 44 pakeitimai tapatus. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 45 pakeitimas. Jūri. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 55 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 208 pakeitimas, pirmoji dalis, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. Dabar dėl antrosios dalies nebalsuosime ir dabar 209 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 210 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 202 pakeitimas. 212 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Baigiame balsuoti. 213 e, pakeitimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 214 pakeitimas toliau, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 216 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 217 pakeitimas, prašau balsuoti. Ana. Baigiame balsuoti. Atmestas. 219 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 57 ir 220 pakeitimai yra tapatus, prašau balsuoti dėl abiejų. Baigiame balsuoti. Pritarta. 221 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Kompromisas dėl 61 straipsnio, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 226 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 62, kompromis, 62 straipsnio kompromisas balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 251 iki 257 dėl šių visų pakeitimų kartu prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 253 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 46 jūri, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 235, 236, 237 dėl visų kartų, nes jie tą patus prašau balsuoti. <clears throat> Baigiame balsuoti. Atmestas. 238-239 tapatus balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmest, atmesti. 241 ir 240 ir 241 pakeitimas. Dabar dėl jų balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmesti. Fernando. Iš tikrųjų, reikia tęsti toliau balsavimą. Sutinku. <clears throat> Tiesiog uh, praneškite, kai balsavote, kad balsavote prieš po balsavimo dėl 240 ir 241 užrašysime, įtrauksime į protokolą, praneškite apie tai. 242 pakeitimas dabar, prašau balsuoti. Dar turime balsuoti dėl 218, sako pirmininkas. Jūs man, mano dėmesį nukreipėt. Prašau balsuoti dėl 218. Baigiame balsuoti. Atmestas. 242 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 243. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Taip pat atmestas. 47 jūrių komiteto, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Dėl šio pakeitimo vienu EPP nariu balsavo per daug, kažkuris vienas turi ne, nedalyvauti. Ačiū, bandome vėl dėl 47. Puiku. 244 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 246, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 248 balsuojame. Baigėme balsuoti. Pritarta. 250 balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 255 balsuojame. Baigiame balsuoti. Pritarta. 58 ir 48 yra tapatus, dėl jų draugė balsuojame. Baigiame. Pritarta. Konstatuojamosios dalies punktai. Pirmasis pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame. Pritarta. Antras pakeitimas. Balsuojame. Baigiame balsuoti. Atmestas. Trečias pakeitimas. Balsuojame. Balsuojame, balsuoti baigiame. Pritarta 72 pakeitimas, prašau balsuoti. Vis dar balsuojame. Just check. Is the vote still open? Yeah. The vote is still open. Vis dar vyksta balsavimas, dabar baigiame balsuoti. Dėl 72 pakeitimo. Balsuoti baigiame. Aš pats negalėjau balsuoti. Atmestas. Penktas pakeitimas jūri komiteto, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Pritarta. 73 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 74. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 75 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 76 pakeitimas toliau. Prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 80 pakeitimas balsuojame. Close. Balsuoti baigiame. Pritarta. 81 pakeitimas. Balsuojame. Closed. Baigėme balsuoti. Atmestas. 82 pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. Penktas ir septintas tapatus pakeitimai. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Šeš, šeštas ir aštuntas taip pat tapatus. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Prašau, septintas pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ir dabar 84 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigėme balsuoti. Atmestas. 85 pakeitimas balsuojame. Baigėme balsuoti. Atmestas. 86 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Dešimtas pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Tryliktas pakeitimas. Prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 92 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame. Atmestas. 93 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 14 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 14 jūri komiteto, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 15 jūri, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. 97 pakeitimas, prašau balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas. Ir galutinis vardinis balsavimas e, dėl projekto su pakeitimais, prašau balsuoti. Balsuoti baigiame. E, pritarta 45 balsavus už, 7 prieš 6 susilaikius. Dabar balsuojame dėl sprendimo pradėti dėrybas. E, balsuojame. Balsavimas prasideda. Balsuoti baigiame. Pritarta, 45 balsavo už, 7 prieš, 6 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Kolegos, ačiū visiems už dėmesį ir kantrybę. Ir dabar svarstysime tarybos įgyvendinimo sprendimo projektą dėl, e, dėl kontrolės priemonių skirtų, skirtų narkotikams. Pono Boni pranešimas vienu balsavimu. Vardiniu balsavimu balsuojame. Prašau. Balsuoti baigiame. Pritarta. 54 balsavus už, vienam prieš ir vienam susilaikius. Pone Boni, norėjau, turėjau pasiklausti, atsiklausti jūsų, ar norite ką nors pasakyti. Ačiū. Sveikinimai. What the substance is actually, Mr. Engel. But I could... Pone Engel, turinio nežinau, bet dabar to klausimo negalėčiau imtis. Kolegos, periname prie trečiojo klausimo. E, turime neprarasti spartos, nes kai kas turi iš, jau išeidinėti iš posėdžio. Toliau. Malin Bjork pranešimas. E, trum, prašyčiau tyliai visų elgtis, nes e, svarstame Malin Bjork pranešimas dėl perkelimo į sąjungos sistemą. 17 konstatuojamosios dalies at, pakeitimų atkrenta dėl viena iš parengtų kompromisų, yra kai kurių spausdinimo klaidų, bet tai neturėtų mum trukdyti. Tai, kaip sakiau, tie punktai atkrenta, jeigu pritarsime 17 kompromisui. Malina, ar norite ką nors pasakyti prieš balsavimą, ar iš karto pradame balsuoti? Jeigu tai, prašau, trumpai tik kalbėsiu. E, trumpai. Noriu padėkoti visiems salėje už tai, kad dirbo su manimi, ypač šešėliniams pranešėjams bei visiems kitiems institucijams, nevyriausybinėms organizacijoms, kurie aktyviai dalyvauja perkelimo sistemoje. E, šiame pranešime apie tai kalbama, tai tikrai svarbu šiandien tai vienintelis pasiūlymas, kuriame kalbame apie teisėtus ir saugius kelius. Visi bandė pasiekti maksimalaus rezultato. Noriu padėkoti visiems už kompromisus, bet aš tikiuosi, kad e, patikrinsime tokią parlamento poziciją šioje salėje, kurią galėsime didžiuotis. Noriu padėkoti visų frakcijų padėjėjams, ypač savo padėjėjams, taip pat sekretariato darbuotojams ir laukiu balsavimo. Ačiū. Thank you very much, Marlon. And we now proceed to the vote. Ačiū Marlin, balsuokime. Pradėsime nuo 117 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 118 pakeitimas. Pirmasis kompromisas, pradedame balsuoti. Balsuojame dėl pirmojo kompromiso. Pirmasis kompromisas balsuojame. Ar yra kokių nors problemų dėl pirmojo kompromiso? Šiandien daug problemų. Gerai, baigėme balsuoti. Pritarta antrasis kompromisas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Trečiasis kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Ketvirtasis kompromisas. Pradedame balsuoti. Šeštajame jūsų balsavimo sąrašo puslapyje yra šis kompromisas. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar penktasis kompromisas. Uh, kaip ir tikėtasi. Pradėme balsuoti, balsuoti baigiame ir visi balsavote. Paritarite taip pat. Dabar penktasis A kompromisas, pradedame balsuoti. Penktasis A kompromisas, ar visi balsavote? Keturioliktame balsavimo sąrašo puslapyje balsuoti baigiame. Taip pat pritarta. Ar visiems viskas gerai, ar visi žinote, dėl ko balsuojame? Šeštasis kompromisinis pakeitimas. Balsuoti pradedame. Prašau tyliau šiek tiek. Balsuojame dėl šeštojo kompromisinio pakeitimo. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta. Septintasis kompromisinis pakeitimas. Pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Taip pat pritarta. Aštuntasis kompromisas, 19 puslapis balsavimo sąraše. Balsuoti baigiame. Ar visi, tai yra pradame, ar visi balsavote, balsuoti baigiame. Pritarta. Devintasis kompromisinis pakeitimas. Balsuoti pradame. Balsuoti baigiame. Pritarta dešimtasis kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti, balsuoti baigiame. Taip pat pritarta 11 kompromisinis pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. pritarta. 12 kompromisinis pakeitimas, pradedam balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 14 kompromisinis pakeitimas, balsuojame. Balsuoti baigiame. Pritarta pritarta 13 kompromisinis pakeitimas. Pradedame balsuoti dėl 12 straipsnio. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta 15 kompromisas dėl 13 straipsnio. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Pritartas 16 kompromisus, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta 101 pakeitimas, pradedame balsuoti. Tikliau 110. Balsuoti pradame ir baigiame. Pritarta. 534 pakeitimas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 17 kompromisas, pradame balsuoti. Balsuoti baigiame pritarta. 18 straipsnis 115 pakeitimas, pradėme balsuoti. Balsuoti, baigėme. Atmesta. 546 pakeitimas, pirmininkas atsiprašo, dabar balsuojame dėl 545 pakeitimo, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. Dabar 546 pakeitimas, pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 116 pakeitimas. Pradėme balsuoti. Balsuoti baigiame. Pritarta. 548. Pradėme balsuoti. balsuoti. Baigiame pritartą konstatuojamusius dalis. 131 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 132 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame atmesta 155 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta 172 pakeitimas. Balsuoti pradedame. Balsuoti baigiame. Atmesta 225 Balsuokime. Baigiame balsuoti. Atmesta. 237, ne, 226. Balsuoti pradedame, balsuoti baigiame. Atmesta 237. Pradedame balsuoti. Balsuoti baigiame. Atmesta. 247. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. 248. Balsuokime. Balsuoti baigiame. Atmesta. Norėtumėte pasisakyti prieš galtinį balsavimą, prašau. Manau, kad kilo tam tikrų sunkumų dėl vieno balsavimo ir aš norėčiau paprašyti paskelbti dvi minučių pertrauką tam, kad galėčiau aptarti šį klausimą su šešėliniais pranešėjais. Pirmininkas, kolegas, suteiks mums minutę, taigi minutę kantrybės, kolegos. Prašau apsitarti kuo greičiau prieš galutinį balsavimą. Tokia procedūra yra. Colleagues, just be patient for another minute or so. It, it is legislation and... Kolegos, pakentėkime dar vieną kitą minutę. Ačiū. Okay, colleagues, uh, you can resume your seats. We, we have a resolution. Kolegos, galite vėl žimti savo vietas, kuo greičiau, prašau. Ačiū. pagal darbo tvarkos taisyklės ir pirmininkų nusprendus galime pakartoti balsavimą. Dar nebaigiau savo sakinio, o jūs jau pradedate man trukdyti. Galime pakartoti balsavimą dėl vieno straipsnio. Prieš prieštaraudami, pradėdami prieštarauti tam, ką aš sakau, galbūt leisite man pabaigti savo mintį. Jeigu dauguma komiteto narių <clears throat> sutiktų pakartoti balsavimą dėl penktojo A5 straipsnio kompromiso, tai mes pakartosime šį balsavimą. Dabar noriu paklausti, ar dauguma komiteto narių norėtų pakartoti balsavimą dėl penktojo A kompromiso, dėl penktojo straipsnio, kas yra numatoma pagal, ir leidžiama pagal darbo tvarkos taisyklės, prašau kelti rankas. Dabar prašau tų, kurie nori dar kartą pakartoti balsavimą dėl e, penktojo A kompromiso penktam straipsniui, prašau balsuoti už. Dabar suskaičiuosime jūsų balsus, prašau skaičiuoti. Balsuokime keldami rankas, jeigu kas nors norės pasitiksinti, galėsime dar kartą balsuoti elektroniniu būdu. You want to do it electronically? It's a majority. It's failed, Mr. Chair. It's obvious. It's failed. Okay, let's do electronically. Gerai, balsuokime elektroniniu būdu. Dabar e, tie, kurie nori, kad būtų pakartos balsavimas, balsuokite už, balsuodami elektroniniu būdu. Jeigu norite pakartoti balsavimą dėl penktojo straipsnio, balsuokite spausdami mygtuką už. Balsuokite dabar ir po to galėsime tęsti. Ar visi balsavote? Balsuoti baigime. Keturiasdešimt už. Nežinau, kodėl visi balsavo prieš, nes mes neprašome balsuoti prieš. O dabar tie, kurie nori balsuoti prieš, gali balsuoti prieš. Taigi balsuosime dar kartą dėl penktojo kompromiso penktajam straipsniui. Dabar dar kartą komiteto nariai balsuos dėl šio straipsnio. Būkite atidus, balsuosime elektroniniu būdu. Ar galėtumėte šiek tiek apsi aprimti? ir baigti kalbėtis tarpusavyje, nes dabar balsuosime iš naujo, nenorime du kartus balsuoti iš naujo. Dabar balsuojame dėl 5A kompromiso 5 straipsniui ir pradedame balsuoti. Sure you know Okay, has everyone voted? Ar visi balsavote? Atmesta 51 balsų prieš ir 8 balsais už, nei vienam nesusilaikius. Kolegos, prašau tylos. Po šio balsavimo turime balsuoti dėl 362 ir 366 pakeitimo. Taigi būkite atidus, dabar balsuojame dėl 362 pakeitimo, pradame balsuoti. Koordinatoriai, prašau, nurodykite savo frakcijų nariams, kaip balsuoti. Okay, just, just so that, that it's clear. We have to do that. Just so that it's clear, you have to. Silence. Okay, I know you're conferring with each other, but just so that it's clear, as a consequence of that vote. Kad visiems būtų aišku. Dabar turime dar kartą balsuoti dėl 362 ir 366 balsavimo. Taigi dar kartą balsuojame dėl 362 pakeitimo. Kuo greičiau balsuosime, tuo visiems bus tik geriau. Vis dar balsuojame dėl šio pakeitimo. 362. Gerai, dabar jau nutrauksiu balsavimą, jeigu visi balsavote. Atmesta 55 balsais prieš ir dviem balsais už, ne vienam nesusilaikus. Dabar labai greitai balsuosime dėl 366 dar kartą. Koordinatoriai, e, parodykite, kaip reikia balsuoti. Ir dabar baigiame šį balsavimą ir taip pat atmesta. 58 balsais prieš, nė vienam nebalsaus už. Dabar balsuosime vardiniu būdu. Vyks gautinis balsavimas. Jeigu esate pasirengę, pradedame balsuoti. The vote is closed. Balsuoti baigiame. Pritarta 37 balsais už 20 čia prieš ir dviems susilaikius. Sveikiname pranešėją. Dabar balsuosime dėl pone Engelį. Tuo metu, kai jūs išeinate iš salės, mes balsuojame dėl sprendimo pradėti tarp institucinės darybos, prašau visus susėsti, greitai nubalsuosime, statykite atgal savo korteles į balsavimo įrangą, balsuoti pradedame. Balsuoti pradedame. Gerai, balsuoti baigiame. pritarta 43 balsais už 14 prieš, ne vienam nesuslaikius sveikiname. Much, Labai ačiū kolegos, balsavimo pabaiga.